nes užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas. Dėl krikščionių padėties religijos laisvės atžvilgių. Prašau vyriausiąją įgaliotinę komisijos pirmininko pavaduotoją pasisakyti. Pone pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, pirmiausia norėčiau pasakyti, kaip Aš pritariu šio parlamento nerimui dėl smurto prieš žmonės, kurie priklauso religinėms mažumoms ir prieš tos, kurie pasisako už religijos laisvę. Savo požiūrį neseniai esu išreišk, išreiškusi 6 sausio, lankydamasi Betlėjoje e, prieš ortodoksų krepšionių e, kalėdas. Aš norėčiau, kad viso pasaulio religijų atstovai galėtų merstis laisvai. Taip pat pabrėžiau, kad ES smerkia visas netolerancijos ir smurto formas, smurto prieš žmonės, jeigu jų religija ar tikėjimas yra kitoks. Be to aš pasmerkiau teroristinius išpolius e, Irake ir Egipte, taip pat ir Punjabo gubernatoriaus nužudimą Pakistane. Šie antpoliai yra neprimtini, juos vykdo netolerancijos atstovai, tam reikia pasipriešinti ir netoleruoti jo. Šiame pasaulyje labai dažnai žmogaus teisės pažeidžiamos dėl jų religinių įsitikinimų. O aukos dažnai nėra vienos religijos atstovai. Ne vienoje pasaulio dalyje e, neįmanoma išnaikinti kol kas e, netolerancijos, bet kokia diskriminacija ar smurtas prieš žmonės dėl jų religijos prieštarauja mūsų vertybėms. Kiekvienas toks pažeidimas turi būti vertinamas rimtai ir kiekvienas turi būti pasmerktas vienodai smarkiai, kur jis beivyktų ir kas be būtų auka. Nes, kaip mes žinome, žmogaus teisės yra universalios ir visuotinės seniai sukūrusios e, krikščionių bendruomenės vidurio rytuose dažnai kenčia, kai kuriuose šalise jų atstovai yra perkeliami į kitas vietas. Europos Sąjunga neužsimerks. Mes manome, kad jų reikalavimai, kad jų teisės būtų gerbiamos kaip e, tų šalių piliečių yra visiškai teisėtos sąžinės tikėjimo laisvė priklauso visiems ir kiekviena valstybė privalo užtikrinti, kad ši teisė būtų gerbiama. ES yra pasirengusi stiprinti bendravimą su vyriausybėmis, kad būtų kovojama su netolerancija ir apsaugotos žmogaus teisės. Neturime pakliūti į ekstremizmą ir teroristų ir ekstremistų spastus. Turime pasipriešinti e, manipulaciją religiją ir geriausias atsakas yra vieningas tartuminis frontas pagrįstas tartutiniais laisvės, religijos laisvės ir tikėjimo standartais. Europos Sąjunga buvo pirmaujantį jėgą Junktinių tautų generalinėje asamblėje priimant e, rezoliuciją dėl visų netolerancijos formų ir diskriminacijos dėl religijos panaikinimo, kuris buvo, patvirtinta, kuri buvo patvirtinta e, gruodžio mėnesį. Mes dedame pastangas kasmet siekdami to bendro sutarimo, kad tarptautinė bendruomenė galėtų pasiūstų stiprų vieningą signalą. Dar rengiame kitą iniciatyvą, kurią šią temą per ateinančią Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos sesiją kovo mėnesį. Mes taip pat keliame e, religijos laisvės ir tikėjimo e, laisvės klausimą per žmogaus teisų dialogą ir reikalavome, kad šalis išnaikintų netoleranciją ir diskriminaciją. Mūsų delegacijos seka įvykius visame pasaulyje. Na, o kitas Junktinės ES žmogaus teisų pranešimas e, šį pavasarį bus e, skirtas ir šiems klausimams. Aš e, esu pasirengusi mūsų darbotvarkė visą laiką dirbti ties šiais klausimais. Kita vadovų taryba sausio mėnesį kalbės apie tai, kad ES galėtų sustiprinti savo pastangas skatinti religijos laisvę. Ačiū. Dziękuję. Pan... Dėkuoju, ponė vicepirmininkė. Dėkojame už šitą įvadinę kalbą. Aš sveikinu atvykus jūs į Europos parlamentą šiais naujaisiais metais. Nedažnai pasitaiko mums susitikti ir aptarti tokias svarbes visai ES temas. Taigi dar kartą dėkoju už tai, kad atvykote į mūsų sesiją. Amal Brok. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama komisijos vicepirmininkė. Pone vicepirmininkė pažadėjo dažniau lankytis Europos parlamente ir tikiuosi, kad ji ištesės savo žodį. Aš manau, kad Jums, ponė Ešton, ir kitiems svarbu žinoti, kad parlamentas šiuo klausimu vieningai laikosi vieningos nuomonės, tai yra rezoliucija sulaukė didžiulės daugumos pritarimų. Netolerancija ir smurtas dėl religijos išpažinimo, nesvarbu kokio tikėjimo yra netoleruotinas. 57 e, procentai tokių išpolių yra nukreipta prieš krikščionis. Krikščioniškoji Europa privalo gintis, negali sėdėti sudėjusi rankų. Turiuomenyje ne tik tai krikščionis musulmonų pasaulyje, bet ir e, krikščioniškas bendruomenės Kinijoje. Arba negalima toleruoti mirties bausmės tiems, kurie perina prie krikščionių tikėjimo. Negalima toleruoti tokių išpolių apskritai, turint omenyje, kad egzistuoja šimtametė tokių krikščioniškųjų bendruomenių tradicija įvairiose valstybėse - Sirijoje, Turkijoje, Irake, Irane. Betlehemas, Betlėjus. Betlėjus atrodo artimiausių metų apskritai bus be krikščionių. Koptų problema Egipte yra ypatinga problema. Ir dėl šios priežasties norėčiau suformuoti du reikalavimus labai svarbu naudotis visų tarptautinių institucijų, ES institucijų tribūną ir kalbėti apie krikščionių persekiojimą, taip pat užsienio reikalų tarnyboje numatyti atskirus padalinius, kurie rūpintųsi šio klausimus ir taip pat atsižvelgti į žmogaus teisų klausimą, taip pat religijų laisvės klausimą, pasirašant tarptautinės sutartis. Uh, on behalf of the Socialists and Democrats. Dėkuoju socialistų ir socialdemokratų vardu kalbės ponas Svoboda. Dėkuoju ponė pirmininkas, dėkuoju taip pat komisijos vicepirmininkai už labai aišku pasisakymą. Iš tikrųjų, nerima kelia dažnėjantys išpoliai prieš krikščionius, didėjanti religinė netolerancija. Aš manau, kad mums būtina pasmerkti tokius religinės netolerancijos išpolius. Aš norėčiau aiškiai pasakyti ir pareikšti mūsų užuojautą dėl krikščionių išpolių prieš krikščionius Egipte. Reikia pripažinti, kad vis dėlto dar yra šiokia tokia tolerancija Egipte apskritai. Šiuo metu dar egzistuoja. Tačiau Sadamo Huseino nušalinimas nuo valdžios nėra tik tai vienintelis netolerancijos atvejis. Kai kalbame apie toleranciją ar netoleranciją, kai kalbama apie požiūrį į kitas religijas, į kitą tikėjimą, tai reikia užtikrinti, kad mes būtume vieningi, laikytumės vieningos nuomonės. Ta deklaracija raštu paskatino mane pritarti jai, kadangi manau, jog tokius išpolius turime uh, smerkti ir juos, prieš juos kovoti visi kartu. Tačiau vis dėlto mano frakcijoje laikomasi nuomonės, kad bet koks išpolis arba diskriminacija, krikščionė diskriminacija turėtų būti smerkiami. Aš apgailestauju vis dėlto, kad Europoje vyrauja ir netgi didėja islamofobija. Žinoma, yra pakankamai argumentų e, teigiančių, kad tam tikros e, musulmonų radikalios jėgos iš esmės pasisako prieš krikščionybę ir krikščionis ir ragina imtis tam tikrų radikalių žingsnių. Tačiau reikia pripažinti, kad visi žmonės turi teisę išpažinti savo religiją. Ir jokia nedidelė e, smurtaujančių žmonių grupė negali pateisinti jokių išpolių prieš kitas religinės bendruomenės. Tie šakė. Pone Šakė. Liberalų demokratų vardu. Ačiū pirmininkė. Vyriausiai galiotinė, mėly kolegos. Religiniai įsitikinimai yra individualus reikalas ir skirtingiems žmonėms tai reiškia skirtingus dalykus. Ir reikia ginti visus piliečius nepriklausomai nuo jų įsitikinimų ir suteikti galimybę jiems išpažinti savo tikėjimą bet kur pasaulyje. Koptai Egipte, taip pat krikščionys Irane, Irake, Nigerijoje susidurė su išpoliais. Dabar matome, kad vis daugiau smurto patiria krikščionys ir tai mums kelia daug nerimo. Labai skausminga, kad žmonės puolami ir yra puolami religijos vardu. Ir visų religijų atstovai tampa aukomis. Labai apmaudu matyti, kad kai kurie individu, individualūs asmeniai ekstremistai pasinaudoja smurtu, terorizmu ir tą daro Dievo vardu, religijos vardu teikdami, kad kalba kitų vardų arba bandydami viršyti įstatymą, būti aukščiau įstatymo ir iš, užsipuola nekaltus žmonės. Tačiau negalime ekstremistams suteikti daugiau įgaliojimų, negu kad jie nusipelnė, nes tokiu būdu diskva, diskvalifikuosime tikinčiosius žmonės, kurie įvairiais būdais taikiai praktikuoja savo religiją. Terorizmas yra nusikaltimas ir religija niekuomet negali būti primtina priežastis naudoti smurtu. Perdėm dažnai taip nutinka dėja ir ne tik per smurtą, bet ir per spaudos laisvės mažinimą, per nepageidautinus įstatymus. Ir įsitikinimai negali, dėl įsitikinimų žmonės negali gyventi baimėje ir tie baisūs išpoliai prieš krikščionis, uh, yra netoleruotini, mes pasmerkėme tokius ekstremistų išpolius. Ačiū, ponė pirmininkė Nikol Kilnilsin. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Ašten, mėly kolegos. Tie žudim, nužudimai Aleksandrijoje, koptų krikščionių e, nužudimai nusipelnė tarptautinio pasmerkimo. Tai rodo, kad rytų, rytų valstybėse krikščionių situacija yra iš tiesų labai baisi ir Irake, ir Libane, ir Palestinoje kur žmonės susiduria su pažeminimu. Aš džiaugiuosi, kad mūsų rezoliucija, rezoliucija apie religijos laisvę pateikia labai platų apibrėžimą - teisę į tikėjimą ir teisę netikėti. Ir nei viena grupė negali būti diskriminuojama. Tekste taip pat minimos įvairios priežastys. Ir turime pripažinti, kad kai kurios Europos, valst... kai kurios Europos valstybės religijų uh, E, religijos laisvės, laisvė irgi susiduria su tam, tikro, tam tikrais pavojais. Kalbu ir apie žydus, ir apie musulmonus, ir islamofobus, ir antisemitus. E, Šveicarijoje, pavyzdžiui, buvo priimtas įstatymas ir ekstremistai pasisakė labai radikaliai prieš tam tikrų grupių atstovus. pabėgėliai, prieglopšio prašytojai, imigrantai, etninės, religinės mažumos susiduria su vis baisesniais pagrindinių teisų pažeidinėjimais. Europa turi tapti pavyzdžių tolerancijos ir tarp vidinio bendruomenių dialogo prasme. Rytų valstybėse krikščionių, krikščionių bendruomenės vis labiau teigiama, kad bando perkelti vakarietiškasias e, vertybės, dėl to e, tampa islamistų teroristų aukomis. Poetas Louis Aragon pasakė, kad tie, kurie tiki, tie, kurie tiki dangumi, e, vis tiek jų, nesvarbu, į ką tikėtum, vis tiek tikėjimas yra bendras. Ačiū, ponė. Toliau ponas Šimanskis. Pone pirmininkė. Ačiū, ponė vyriausiai įgaliotinė. Pirmiausia, noriu padėkoti vyriausiai įgaliotiniai užsienio reikalams ir saugumo politikai už greitą reakciją po to, kas įvyko Aleksandrijoje. Tai labai svarbu. Jeigu veiksime greitai, tuomet pasaulis mūsų klausysis. Šiuo metu krikščionis yra labiausiai užmiršta mažuma pasaulyje - persikėjimas, žudimai susiję su beveik 150 tūkstančių krikščionių visame pasaulyje. Visi, kurie pasisako už žmogaus teisės, taip pat turėtų saugoti ir religijos laisvę. Religijos laisvė, laisvės padėtis turėtų pagerėti Sudane, Irake. Šis klausimas turėtų būti svarstamas kaip visamosios pagalbos dalis - Iranas, Vietnamas, Kinija. Šioms šalims reikia paaiškinti, kas yra religijos laisvė e, mūsų sterimų kontekst, su jomis kontekste. Na, o dėl Egipto tai reikia pagreitinti, sustiprinti diplomatinės pastangas. Diplomatai turėtų imtis greitų veiksmų, jeigu tokių smurto aktų pasitaiko. Mes turime priemonės, tačiau uh, Turime nebijoti jas panaudoti, turime įtikinti pasaulį, kad po ilgų tylėjimo metų e, pagaliau krikščionių laisvė turi būti vertinama rimtai. Jie mūsų klausys, jeigu pasaulis supras, kad mums tai svarbu kitaip, mes negalime tikėtis jokios sėkmės. Ačiū. Jungtinių kairiųjų vardu kolega Trianta Filidas. Pone pirmininkė. Pagal Junktinių tautų hartiją visi turi teisę į savus įsitikinimus, į religiją ir turi žodžio laisvę. Ir turi teisę pripažinti ir išpažinti savo religiją. Svarbu laikytis šios hartijos nuostatų visiems. Religija negali tapti politinių konfliktų priemonę. Ir mes smerkėme visus išpolius, kurie įvyko šiais e, praeitais metais Aleksandrijoje ir užjaučiame nukentėjusiųjų artimuosius. Kai per kalėdų šventes e, matėme tuos smurto išpolius, buvo pažeisti Graikijos kipriečių, atsiprašau, Kipro graikų, buvo pažeistos teisės. Tada buvo atšaukta viena ceremonija dėl to, kad nebuvo laiku išduotas leidimas rengti tas iškilmes. Taigi tokie veiksmai yra uh, 9-15 ES žmogaus teisų konvencijos nuostatų straipsnių pažeidimai. Taip pat e, universaliosios žmogaus teisų deklaracijos 18 straipsnio pažeidimas. Mes griežtai smerkėme okupuotojo režimo tokius veiksmus, tai yra baisus žmogaus teisų pažeidimas ir reikia labai aiškiai sureaguoti, griežtai sureaguoti į tokius veiksmus, ginant pagrindinės teisės Europoje. Ponas Provera. Dėkuoju, pirmininkė. Pastarieji išpoliai Egipte ir Irake yra nusikaltimai, tačiau jie atspindi tik vieną krikščionių persekimo aspektą kad ir kokie tragiški tie įvykiai bebūtų, bet vis dėlto institucinių požiūrių tai yra sistemingas krikščionių teisų suvaržymas. Krikščionys negali statyti bažnyčių, negali užimti valstybės ir kitus postus ir taip pat negali e, dirbti tiesiogiai savo profesinėje veikloje. E, tai paliečia šimtus tūkstančių žmonių šiuose valstybėse, pavyzdžiui, 60 procentų krikščionių iš Irako turėjo išvykti, tai yra 680 tūkstančių žmonių, kurie paliko šalį ir parlamentas, žinoma, pasisako, pasisako už tokių žmonių išvykimą į kitą valstybę, tačiau tai nereiškia, kad mes turime skatinti gyventi kitose valstybėse krikščionis tiesiog siekiama iš guiti iš tų valstybių ir mums reikia imtis ryštingų veiksmų. Europa yra krikščioniška, krikščioniškos, krikščioniškos visuomenė ir todėl reikia užkirsti kelią tokiems veiksmams. Religijos laisvė yra svarbi laisvė ir tokia laisvė neturi būti apribojama jokiais, jokiomis baimėmis. Tai buvo tik tai komunizmo režime, reikia šiandien e, griežtai pasakyti, kad tokie pažeidimai vyko prieš krikščionius islamo valstybėse. Tai buvo baigus, baisus fanatikų išpoliai. Bet ne tik ekstremistai taip elgėsi. Daugelį musulmoniškųjų valstybių su krikščioniais yra elgiamasi kaip su antrarūšiais piliečiais. Jiems yra taikoma daug draudimų, Ir norėčiau poniai Kilnilsin pasakyti, kad niekas rytuose ne, nėra, niekam rytuose nėra ribojama praktikuoti musulmonų religijos. Ir, ir reikalinga. Taip pat mes privalome ypatingai kreiptis į Pakistaną kad būtų atšaukti tam tikri nuosprendžiai. Mums nepakanka vien tik tai kalbėti apie tai, bet turime toms valstybėms, ypatingai jeigu turime tam tikrus santykius su tomis valstybėmis, reikalauti, kad jos pasirūpintų, jog priečiai galėtų laisvai reikšti savo religijas. Please. Mario Mauro. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė. Nuoširdžiai dėkoju už jūsų pasisakymą ir turiu pripažinti, kad mūsų sprendimas siekia užtikrinti didesnį saugumą religinėms bendruomenėms, mūsų visų labui. Atvirai norėčiau pasakyti štai ką ir atkreipti dėmesį į tokius dalykus. Jeigu jūs e, prisiverstumėte perskaityti mūsų tekstą, tai ko gero pastebėtumėte, kad e, e, būdvardis krikščioniškas apskritai šiame tekste nepasitaiko, kadangi mūsų visuomenė yra labai sujaudinta dėl šių įvykių, o fundamenta, fundamentalistai elgesi taip, tarsi krikščionys Irake neša kokią nors ypatingą vykdo kokios Europos misiją. Tačiau krikščionis arabų pasaulyje jie vadovaujasi ir savo mentalitetu. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar nereikėtų jums taip pat pasielgti kaip ir mes, tiesiog radikaliai aiškiai įvardinti dalykus savo vardais. Jeigu yra kurstoma neapykanta prieš žydus, tai Tai reikia pavadinti antisemitizmu ir taip pat krikščionofobija. Tik taip įvardinę mm, reiškinius mes galėsime užtikrinti laisvę ir teisingumą. Taigi prašau konkrečių veiksmų. Bus e, pasirašytas susitarimas su Iraku, lygiai grečiai su sutartimi dėl prekybos. Todėl prašyčiau, kad pasirašant šias sutartis būtų uh, ko nors pasiekta, raginu veikti kuo greičiau ir ištingiau. Richardas Hovitas, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, noriu padėti primindamas universalios deklaracijos žodžius. Laisvė vienam ar kartu su bendruomenė, viešai ar privačiai, išpažinti religiją, ją mokyti ir šios laisvės apsauga yra neatskiriama nuo visų žmogaus teisų apsaugos ir mūsų ryštas jas ginti turėtų būti nemažesnis. Taip aišku, kad mes turime veikti prieš bet kokį religinį persikėjimą. Ši problema pasireiškia daugelį šalių, kai kuriuose ES šalise. 70 procentų žmonių iš visų, visos žmonijos gyvena šalise, kur religija persikėjama. Aš esu įsitikinęs, kad religija gali būti galinga jėga. Tai kartais uh, leidžia ieškoti dialogo tarpusavio supratimo, kaip yra paskelbta mūsų rezoliucijas. Haris Džonsas, kuris grasino uh, sudeginti Koraną, uh, taip pat e, mano rinkimo apylinkėje, jis nesuslaukė pasisekimo. Tolerancija, tarpusavė supratimas reiškia vertybę savaime. Kaip ten bebūtų, mes turime e, skatinti gerbti šias vertybės. Ačiū, kolega. Pone Desarnė. Ačiū, ponė pirmininkė. Fanatizmas ir barbarizmas kitų religijų atžvilgių turi būti pasmerktas visų demokratų. Dėl to labai svarbu, kad mes šiandieną parodytume solidarumą su visais, kurie yra persekiojami įvairiose pasaulio vietose. Baisus iššūkiai, kurie e, buvo atlikti Al-Qaidos e, Egipte ir Irake. Ir ta grėsmė, kuri artimuosiuose rytuose iškilo krikščioniams, turi būti pasmerkta. Kila tam tikra religijų įtampa. Ir Nu, supriešinamos yra vienos bendruomenės su kitomis, tai sukuria civilizacijų trinti. Taigi labai svarbu, kad Europos valstybėse, įskaitant ir Prancūziją, musulmonų bendruomenės pasmerktų tokius išpolius. Turime suteikti galimybę visiems, visoms religinėms mažumoms laisvai ir saugiai praktikuoti savo religiją bet kur pasaulyje ir taip pat mūsų Europoje. Turime ginti religinį pluralizmą, toleranciją ir abipusį supratimą ir pas mus Europoje, ir kitose pasaulio vietose. Ir būtent dėl to demokratinė revoliucija Tunise turi parodyti, kad turi būti užtikrinama, tolera, užtikrinama tolerancija ir pasaulietiškumas. Dėkoju. Peter Vandalen, one minute. Ačiū, kolega Petris Vandalinas, vieną minutę. Ačiū, ponė Ashton, kad atvykote pas mus. Kaip, kiek kartų mes kalbėjome apie krikščionį Somalį, Sudane, Egipte, Sirijoje, Turkijoje, Irane, Irake, Afganistane, Pakistane, Malazijoje. Kiek kartai jau esame apie tai kalbėję? Mano frakcija ir aš pats kalbame apie struktūrinis krikščionių e, trūkumus, nepranašumus tose šalyse. Man atrodo, pats laikas imtis veiksmų. Turiu du konkrečius klausimus, ponia Ešton. Visų pirma, Europos išorės veiksmų tarnybos užduotis yra ribotos, tačiau reikia į vieną dalyką žiūrėti rimtai. Tai yra, jūs turite atsižvelgti į krikščionių persikėjimą kitose šalise ir įkurti specialų skyrių tiems reikalams. Turime dvišalius susitarimus, galime juos užšaldyti ir užtikrinti, kad tos šalis pagerinti krikščionių saugumo situaciją? Norėčiau, kad atsakytumėte į šį klausimą. Toliau Marie Kristin Verglat. Vieną minutę. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Vieningųjų kairiųjų frakcija Europos parlamente nepritarė rezoliucijai, kuria siūloma parlamente. Uh, Reikia pasmerkti, aišku, visus tuos išpolius prieš krikščionius, bet mūsų frakcija labai e, labiau save susiję su pasaulietiškumu. Ir mes ypatingai daug dėmesio skiriame minties, sąžinės, religijos laisviai. Į tai eina ir teisė tikėti, ir teisė netikėti. Taip pat galimybė savo pasirinktą religiją praktikuoti arba ne. Mes taip pat e, norime, kad, nuo politikos, kad politika ir religija būtų griežtai atskirta ir Europoje, ir kitur. Tokiu būdu būtų galima sureaguoti į šių problemų sprendimą. Aš manau, kad trūksta pusiausvyros e, šioje rezoliucijoje ir uh, ši rezoliucija sudaro įspūdį, kad Europoje gyvena tik tai krikščionių bendruomenė, kuri nori vyrauti pasaulyje. Mes manome, kad tai yra neteisinga. Ponas Bastian Belder, vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Iš... Šioje rezoliucijoje teisėtai kalbama apie išpolių prieš krikščionius pasmerkimą. Prieš keletą mėnesių vienas studentas sakė, kad jisai baiminasi, neturėdamas pakankamai apsaugos. Jis nežino, ką kreiptis. Taigi, ar Europa pateiks kokį nors atsakymą? krikščionims Europoje, taip pat ir Pakistane ir artimuose rytuose krikščionys laukia mūsų ištiesos rankos. Taip pat suluošinti Palestinos vaikai turi gauti pagalbą nepriklausomai nuo jų tikėjimai. Jie susiduria su daugybė kasdienių problemų ir komisija kaip labai svarbus Palestinos bendruomenės donoras turi imtis ištingų veiksmų. Thank you, um, and... Pone Dots, ačiū už galimybę kalbėti temą, kuri yra man artima. Kaip evangelikė žinau, kad pastaraisiais metais krikščioniškos, e, krikščioniško tikėjimo išraiška yra neprimtina tose visuomenėse, kuri nori atsikratyti kitų tikėjimų. Šios antpoliai yra agresyvesni prieš krikščionis kai kuriuose šalyse. Šiemet švenčiame 400-asias metnes, kai buvo išversta karaliaus Džeimso Biblija. Tačiau šiandien kai kuriuose šalyse šios Biblijos turinys yra neteisėtas. Krikščionis negali užsimti tam tikromis profesijomis, dėl jų tikėjimo. Junktinėje karalystėje lygybės įstatymai naudojami daugiau kaip kalavijas, o ne skydas. Toks marginalizavimas pastaruoju metu tapo aiškus, kai komisija paskelbė savo dienyną musulmonai, hindi, sikrai ir e, kinų e, šventės buvo pažymėtos, tačiau nekrikščioniškos šventės. Aš Tikiu, kad tai nėra pražiūrėjimas ar klaida ir labai apgailestauju. Prašau vyriausiai galiotinę į tai atsakyti pasisakant, čia pas mus laisvė, religijos laisvė yra fundamentali teisė ir turi būti saugoma, o ši diskusija yra tik tai nedidelis problemos pripažinimas. Neturime tos problemos aptarimo vengti. Sir. Kolega Ernsta Štraseris, dvi minutės. President. Dėkoju pirmininkė, dėkoju vyriausiai įgaliotinė. Aš norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti už Jūsų deklaraciją, pareiškimą. Jis yra teisingas, padarytas laiku, drąsinantis Jūsų institucija mus visus, bendradarbiaujant su mūsų partneriais Šitos diskusijos parlamente yra labai svarbios ir reikalingos ne dėl nesenų įvykių, bet ir dėl to, kad religija yra mūsų bendrų vertybių dalis, mūsų tapatybės dalis. Ir šitas diskusijos yra labai svarbios, kadangi daug kur pasaulyje susidūrėme su diskriminacija ir smurtu. Todėl didelį rūpestį kelia tai, kad daug nužudimų yra susiję su religijos išpažinimu ir tas smurtas nukreiptas prieš krikščionis. Tie, kurie yra e, žudomi, žaidžiami dėl religinių įsitikinimų, turi sulaukti paramos ir tas aukų skaičius turi būti sumažintas Labai svarbu, kad išpaliai prieš krikščionius nebūtų vykdomi su vyriausybės sankcijomis. Todėl mums labai svarbu užtikrinti religijos laisvę, ji turi būti pagrindinis aspektas pasirašant dvišalius susitarimus, palaikant dvišalius santykius, Mes turime užtikrinti religijos laisvę ir garantuoti, kad užmesgant ir palaikant dvišalius santykius visuomet reikia galvoti apie religijos laisvės užtikrinimą. Labai svarbu, kad tokios nuostatos būtų įtrauktos ir į sutartis su trečiosiomis šalimis ir labai svarbu, kad ataskaitoje yra numatytas atskiras straipsnis apie religijos laisvę. Sorry, Dar kartą atsiprašau, kad jūs nutraukiau nelaiku. Kolega Gvido Milana. Dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Ačiū vyriausiai įgaliotiniai. Labai svarbu, kad šie išpoliai būtų pasmerkti. Reikia reikalauti priemonių, kad būtų apsaugoti krikščionis visame pasaulyje ir apskritai reikalauti sąžinės ir minties laisvės. Nėra skirtumo, ar nužudys, nužudomas kas nors e, e, mišiuose ar kur nors kitur dėl to, kad jis yra vienos ar kitos religinės pakraipos. Teisė į religiją yra pripažinta tarptautinėse konvencijose. Tačiau pasaulis yra susiskaldęs tarp tų, kurie gina žmogaus teisės ir tų, kurie norės išnaikinti. Dialogas ir atviras požiūris priešinantis ekstremizmui galėtų būti e, pagrindas vertybių identitetui. E, priešingai, jeigu tai laisvė negerbima, ištisos bendruomenės privertos pasitraukti iš savo gimtųjų vietų. Daug darbo reikia nuveikti įvairiais aspektais ir mes prašome tarybą ir ypatingąją įgaliotinę patvirtinti aiškės gairias santykiuose su trečiosiomis šalimis. Negi dvišaliuose sustarimuose daugiau dėmesio turėtų būti skiriama religijos ir tikėjimo laisviai. Žmogaus teisės turėtų būti priežastis neįgyvendinti tokių sustarimų, jeigu jos pažeidžiamos. Religijos klausimai dažnai išeina už tolerancijos ribų ir dažnai sukelia konfliktus ir karus. Europoje mes taip pat matome, kaip pasitaiko netolerancijos Tradicijos ir religinės vertybės turi būti gerbiamas ir turime užtikrinti žodžio laisvę. Nėra pakeito, pakaitalo dialogui, pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Kalbėjote per greitai ir e, vertėjams kilo sunkumų. Ponas Nikola Nirinaldai. Ačiū, pirmininkė. Vyriausiai galiotinė. Krikščionių padėtis artimuosiuose rytuose yra sudėtinga. Koptai yra lygiai tokie patys egiptiečiai, ten jie gyveno ištisus šimtmečius. Tačiau nedarykime klaidų tokių, kurią daro žiniasklaida, kurie kalba apie civilizacijų, religijų konfliktus. Egipte ūkininkas, kuris tris kartus per savaitę veždavo šeimai į namus pieno. Jis sakė krikščionėms, kad Karl Tadila mirė. Jis tiesiog bandė, kad žmonės tarpusavyje susikalbėtų ir vieni kitus suprastų. Tai yra labai įdomi, įdomus scenarius. Ir tai vyko būtent toje vietoje, kur krikščioniai koptai buvo užpulti Egipte. Reikia juos apsaugoti nuo fundamentalistų, nuo ekstremistų ir ES užsienio politikos veiksmai tam tikrai yra reikalingi. Dėkoju. ES užsienio politikoje negalime vengti kalbėti, turime parodyti gerą valią ir teisingą demokratinių procesų vertinimą. Pone Janakudakis, vieną minutę toleran, kitų, kito tikėjimo tolerancija yra civilizuotos visuomenės bruožas. Baisus įvykiai Egipte ir Irake, pažeidžiant žmogaus teisės, pagrindinės um, minties ir, laisvės, minties ir žodžio laisvės. Nieko, niekas negali būti persekiojamas dėl religinių įsitikinimų. Krikščionių ar kitos religijos atstovų persekiojimas yra visiškai nepriimtina mūsų visuomenėje. Tačiau prieš kritikuodami pasižiūrėkime, kas vyksta pas mus ir susitvarkykime namuose. Viso Karpaso mieste, kaime Kipre nebuvo Kipro graikams leista užsimti tam tikrą ceremoniją. 36 metus e, ši valstybė yra okupuota Turkijos. Turkijos armijos pajėgos įsiveržė į bažnyčią ir išvaikė žmonės, tai yra neprimtina. Šį, šį incidentą dabar tyria jungtinės tautos. Tačiau kalbėdami apie valstybės už ES ribų, apie krikščionių laisvę, norėčiau priminti parlamentui, kad turime susitvarkyti patys namuose pirmiausia. Negalime leisti jokios diskriminacijos šioje salėje, jeigu norime atrodyti patikimi platesnėme kontekste. Dėkoju, ponė. Kornelis Dėjom, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, vyriausioje įgaliotinė. Religinės religijos laisvė, tikėjimo laisvė yra ginama. Tačiau valstybės turi šitą požiūrį toleruoti, numatydamos ir tam tikras prievolės. Aš pritariu rezoliucijos tekstui ne tik todėl, kad manau, kad mes turime pasirūpinti tik krikščionimis, bet dėl to, kad krikščionys daugelį valstybių susiduria su neapykanta. Jeigu tai atsitiktų ir kitų religijų bendruomenėms, aš pareikščiau tokią pat nuomonę. Taigi mums reikalingi papildomi pajėgumai. Niderlandų ministerijoje aš e, turėjau panašias pareigas ir galiu pasakyti, kad reikia turėti pakankamai daug pajėgų, kad būtų galima susipažinti su situacija ir taip pat, kad būtų galima kovoti su e, e antireliginėmis apraiškomis. gerbiama vicepirmininkė, vyriausiai įgaliotinė. Priešiškumas krikščionims iki šiol buvo tabu, tačiau dabar vis dažniau gauname žinių apie krikščionių persekiojimą įvairiose žemynuose. Todėl Europa turi atsibusti ir pasiūsti labai aišku signalą. Ir mes tikimės iš ponios Ešton, kad ji pakartotų popiežiaus Benedikto XVI žodžius. Jis teigė, kad bet koks išpolis prieš religinę bendruomenę yra išpolis prieš Jėzų Kristų. Aš pats reikalauju, kad krikščionių padėtis Egipte būtų ištirta Egiptas yra tolerantiška valstybė, tačiau krikščionys negali dirbti valstybės tarnyboje ir todėl Egiptas turi grįžti prie savo krikščioniškų ištakų. Ačiū, pana Barhezija. Toliau ponas Major Orecha. Ačiū, pana pirminkė. Antpoliai Irake ir Egipte aiškiai rodo dvi tragedijas Tai tragedijos dėl pačių fakto, dėl žiaurumo, dėl žmogaus gyvybės praradimo, bet tai yra tragedija matyti taip pat, kaip labai dažnai tokių dalykų mes nepastebime. Labai dažnai mūsų elgesys rodo, kad tokie įvykiai nepastebimi, jie tarsi yra laikrašių paskutiniuose puslapiuose tarsi tai nesusijęs su mumis, tai vyksta kažkur toli. Tačiau tokie išpoliai yra prieš Europos civilizaciją, mūsų civilizaciją. O Europos institucijų vaidmuo yra aiškiai pademonstruoti, kad išpoliai prieš krikščionis vidurio rytuos, rytuose turėtų būti suvokti kaip e, išpoliai prieš mus. Turime imtis dviejopų veiksmų. Visų pirma, ši tragedija turi būti žinoma ir pastebima mūsų spaudoje. Europos institucijos turi e, įsitraukti tenai, kur tos tragedijos įvyksta. Manau, kad taip institucijos ir jūs pati, ponia Ešton, galėtumėte pažymėti tų išpolių aukų atminimą, reikia jiems suteikti veidus ir vardus. Tos aukos turi būti žinomos, mums turime renkti vizitų, susitikimų programas, kad galėtume juos paremti. Tačiau e, be to dar ir pačios aukos juk aukos kenčia nuo tokio persikėjimo. Ačiū. Toliau ponas Mavronikolas, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Esu socialistas, mūsų frakcija tiki giliai žmogaus teisėmis ir taip pat religijos laisvėmis. Kaip ką tik pasakė ponas Svoboda, mus domina ne tik krikščionių religija mus e, domina visų religijų teisės ir laisvės. Kiekvienas turi teisę išpažinti savo religiją. Labai svarbu, kad vyrautų supratimas tarp visų religijų atstovų. Tačiau dėl asmenių priežasčių aš norėčiau priminti įvykį, kuris e, įvyko Kipre, kai bažnyčioje vyko kalėdų ceremonijos, kalėdų šventės ceremonijos ir Turkijos pajėgos įsiveržė į bažnyčią ir nutraukė tą ceremoniją. Buvo pareikalauta išeiti visiems iš bažnyčios. Šis įvykis aiškiai parodė, kad dėje, ir aš akcentuoju dėje, Tai įvyksta, tai vyksta pas mus ES ir mes turime griežtai sureaguoti būtent dėl šios priežasties. Ačiū, ponė Rys. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė. Barbariški išpoliai, kurie vyko gruodžio mėnesį Aleksandrijoje, jau yra netoleruotini. Tai yra išpoliai prieš krikščionis ir matome ir Irane, ir Irake, ir Pakistane, ir Nigerijoje, ir Egipte e, per pastarosius metus tos, per pastarosiamis dienomis tos įvykusius iššūkius. Ir e, šioje rezoliucijoje mes kalbame apie nukentėjusiosius, ypatingai krikščionis e, artimuosiuose rytuose. Mes smerkėme krikščionofobiją. Tai yra realybė artimuosiuose rytuose ir labai svarbu, kad mes užkirstumėme kelią tokiems iššūkiams. 12 milijonų žmonių turi būti apginti, turi turėti teisę į e, savo religiją ir gyvybę. Mes negalime stigmatizuoti religijos vienos kitos atžvilgių, tačiau labai svarbu kovoti prieš tokius islamistų išpolius, kai yra žudoma laisvė, žudomi žmonės. Ir Leidė Ashton, mes tikimės, kad jūs e, užsienio reikalų ministrų posėdyje kalbėsite apie tuos išpolius e, artimuosiuose rytuose ir kad būtų daromas tinkamas spaudimas per asociacijos sutartį pasirašytas tomis valstybėmis reikalauti, kad tų valstybių vyriausybės atliktų tyrimus ir kad e, kalti būtų, kalti priimtų, prisimtų atsakomybę. Tai yra mūsų rezoliucijos esmė teisė praktikuoti religiją turi būti užtikrinta visame pasaulyje, teisė tikėti, netikėti turi būti užtikrinta ir valstybė ir religija taip pat turi būti atskirta. Dėkuoju. Poremba. Ponas prezidentė, vyriausiai įgaliotinė 75 procentai visų persekiojimo atvejų yra susi... nukreipti prieš krikščionis, todėl ES negali likti pasyvi, ji turi imtis veiksmų. Šios dienos diskusijos tikslas ne tik įtraukti ES į kovą dėl religijos laisvės užtikrinimo pasaulyje, bet ir pagalvoti apie tinkamiausius instrumentus, kad ateityje nebūtų papildomų išpolių prieš krikščionis. Religijos laisvė yra vienas iš svarbiausių Europos užsienio politikos aspektų. Jeigu pasirašome sutartis su kitomis valstybėmis, tai juose turėtų atsirasti nuostatos neleidžiančios persekioti žmonių dėl jų religijos. Taip pat reikėtų pagalvoti apie religijos stebėsenos centrą Europoje, kuris galėtų leistis greitai keisti informaciją ir aktyviai reaguoti. Mes negalime taikyti dviejopų principų. Mes emigrant, imigrantams suteikiame galimybės išpažinti jų religiją, tačiau daug greičiau prisimename krikščionių situaciją jų valstybėse. Yra valstybių, kuriuose vien už Biblijos laikymą namuose galima patekti į kalėjimą ir ne, nes neleidžiama apskritai išpažinti tikėjimo. Taigi šiandien atėjo laikas pareikalauti laisvės krikščionims ir kitoms religinėms joms, kad jos galėtų laisvai vystytis. Ačiū, ponia Paremba, dabar ponas Milan Man. Ačiū. Diskusija yra rimta dėl tų įvykių susijusių su religijos laisvė. Aš kalbu apie tai, kas vyko Pakistane, Irake, Nigerijoje ir Egipte. Visuotinė žmogaus teisų deklaracija aiškiai kalba apie religijos ir tikėjimo laisvę. Ši Šios, lai, ši laisvė nėra gerbiama daugelie šalių, kaip matome. Matome, kad krikščionybė gali e, sukelti mirtį. Turime, ponia Ašton, ginti religijos laisvę, turime įtraukti tai į užsienio politiką e, ir reikalauti apsaugoti E, krikščionių tikėjimą. Visos institucijos turi daryti viską, kad tokių išpolių nebūtų. Ir, aišku, svarbu sulaikyti kaltininkus ir juos e, atvesdinti į teismą. Religijos laisvė yra mūsų civilizacijos viena iš pamatinių vertybių. Tai yra ir žmogaus teisų deklaracijos vienas esminių e, dalykų. Apie tai yra kalbėjęs Benediktas XVI per mišes. Turime suprasti, kad krikščionybė yra neatskiriama Europos e, vertybių dalis. Europos parlamento rezoliucija išdėsto formulės, kurios e, siekia apsaugoti religijos e, laisvę. Tikiuosi, kad per kitą užsienio reikalų tarybą jūs apie tai kalbėsite ir kad vasario ketvirtą dieną išreikšite nuomonę apie šiuos uh, išpolius. Ačiū. Toliau ponas Repo, vieną minutę. Pirmininkė. Vyriausiai galiotinė. ES užsienio politikos patikimumas matuojamas pagal tai, kiek laikosi pagrindinių vertybių, tai yra e, žodžio laisvės, demokratijos, religijos laisvės. Egipto teisingumo sistema gali būti pajungta šariato įstatymams. Europoje turi vykti dialogas tarp krikščionių ir musulmonų, o Europos religinis dialogas ir civilizuotos religinės tradicijos bei švietimas yra tas išteklius, kurį galima panaudoti. Krikščioniškas įstikėjimas Tikėjimai, tikėjimai yra taikus. Jie siekia vienyti, o neskaldyti. Neturėtume leisti teroristams panaudoti e, religijos kaip barbariško politikos instrumento. Ačiū. Ponas Žiobro. Według organizacji monitorujących przypadki prześladowań religijnych. Organizacijos, kuris stebi tokius persekiojimo atvejus, konstatuoja, kad 200 tūkstančių žmonių yra persekiojami, 170 tūkstančių žmonių patyrė tiesioginius išpolius dėl jų tikėjimo. Krikščionis yra ta religinė grupė, kuri dažniausiai susiduria su išpoliais. To nereikėtų pamiršti. Ypač negalime pamiršti islamiškojo pasaulio krikščionių, kurie yra laikomi antrosios e, klasės piliečiais. Mes turime užtikrinti, kad žmonės nebūtų diskriminuojami tik dėl savo religijos išpažinimo. ES nepakankamai ryštingai reaguoja į tokius krikščionių persekiojimo atvejus. Apie tai reikia kalbėti kai yra derimasi dėl sutarčių su trečiosiomis šalimis, ypač su tomis, kuriuose susidurime su tokiais persekiojimo atvejais. Taigi mes reikalavome didesnio ryšto. Ponas Mitchell. Uh, uh, Chairman, sorry, Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai esu dėkingas už šias diskusijas ir visiškai pritariu rezoliucijos tekstui. Uh, po ją yra ir mano parašas, aš manau, kad buvo pabudintas tas mėgantis milžinas. Ir jeigu piknaudžiavimas toksai ir persekiojimai būtų atlikti ne prieš krikščionis, bet e, musulmonus ar žydus, aš pasakyčiau lygiai taip pat. Europoje turi vyrauti vienybė įvairovėje. Tai yra mūsų moto, šūkis. Ir Kipre, Turkijos vyriausybė ir jos atstovai pareikalavo, kad krikščionys pirmiausia išsimtų leidimus melstis ir išpažinti savo religiją. Reikalinga, kad Turkijos atstovai atsakytų į e, mūsų tokį klausimą. Ir šioje rezoliucijoje nekalbėkime prieš kažką. Tiesiog ta rezoliucija yra skirta krikščionims ir visiems prieš ką yra vykdomi išpoliai. Aš negaliu taiksyti su tuo, kai yra piknaudžiavimo žmonėmis, persikimi žmonės, bendruomenės dėl savo religijos įsitikinimų. Diskusijoje kalbama apie krikščionis. Atėjo laikas e, užtikrinti dvigub, abipusę pagarbą Ir šiame, šioje salėje yra žmonių, kurie, tiki, kurie turi, kurie turi tik, kitą tikėjimą. Taigi atėjo laikas gerbti vieniems kitus ir gerbti tuos, kurie tiki ir tuos, kurie netiki, nes mūsų e, stiprybėje glūdi vienybėje. Dėkoju, ponė Mitchell. Pone Kopa, vieną minutę. Pone pirmininkė daug smurtingų išpolių vyksta prieš religinės bendruomenės pasaulyje ir tai kelia susirūpinimą. Teisė išpažinti yra pagrindinė teisė e, užtikrinama tarptautiniu mastu. Negalima drausti žmonėms e, vykti į ceremonijas, e, kalėdų iškilmių ceremonijas Taip pat e, įvykiai susijęs su koptais e, Aleksandrijoje. Pirmininkas prašo kalbėtoje prašyti, e, kalbėtoje kalbėti lėčiau. Taigi tie du pavyzdžiai yra išpoliai prieš religinės bendruomenės ir ES turi pasinaudoti įvairiais instrumentais tam, kad būtų užtikrinama teisė išpažinti religiją visoms bendruomenėms. Mes ES negalime toleruoti tokių reiškinių ir aš norėčiau paprašyti vyriausiosios įgaliotinės į savo prioritetus įtraukti ir štai šią situaciją susijusią su religinė, religijos laisvė. Taip pat norėčiau, kad Europos taryboje irgi būtų apie tai kalbama. Dėkoju. Teraz pan Piotrkowski. Proszę. Dziękuję bardzo. Pan Piotrowskis. Szanowni Państwo. Dėkuoju pirmininkė, ponius ir ponai. Europos tapatybės vienas iš požymų yra krikščionybė ir todėl Europa negali tylėti, kai kitose pasaulio regionuose krikščionys yra persekiojami arabų valstybėse ir kitose pasaulio dalyse krikščionys yra labiausiai persekiojama religinė bendruomenė. Nemalonu, kad ir vaikai tampa tokio persekiojimo aukomis. Todėl reikia pasmerkti, griežtai pasmerkti, pasmerkti tokius išpolius prieš krikščionis. Vienas iš būdų užkirsti kelią tokiems išpoliams yra atitinkamų nuostatų įtraukimas į sutartis, dėl kurių derimasi. Ir tuomet, jeigu tokios teisės pažeidžiamos, būtų galima tokias sutartis suspenduoti. 2009 metais buvo plėtojimas dialogas tarp kultūrų, krikščionių, musulmonų, katalikų, protestantų, ortodoksų. Dialogas buvo mūsų dėmesio centre. Mes norėjome padidinti pasitikėjimą vieni kitais. Todėl dabar mes turime aiškiai suformuluoti savo nuostatas, išsakyti aiškiai savo nuomonę, tačiau kartais tos mūsų nuostatos nėra tokios aiškios. Ir jeigu dabar matydama kalendorių išleistą jaunimui, kuriame nėra net nepaminėtos krikščioniškosios šventės, tai tiesiog netenku žado. Todėl tai tarsi ženklas, leidžiantis toliau persekioti krikščionis, kurie gyvena šalyse, turiuomenėje Palestiną, Egiptą, Iraną, Iraką, iš kuriuose tiesiog slypi krikščionybės e, ištakos, o dabar jie yra išvejami iš savo valstybių, iš savo gimtųjų vietų, nors norėtų ten gyventi, bet sąlygos jiems yra apsunkinamos. Todėl mes turime pabandyti kiekvienose ES pasirašomose sutartyse su trečiosiomis šalimis numatyti pasatas užtikrinančios religijos laisvę ir garantuojant, kad ne vienas nebūtų išvytas iš šalies dėl savo religijos. Pone Pak, Omen Ruiten. Ačiū pirmininkė. Pažvelgus į nuotraukas Bagdade, Aleksandrijoje, panašu, kad lyg atrodytų, kad viskas vyksta prieš 500 metų. Protestantai, katalikai Niderlanduose tuo met kovojo tarpusavyje, Iš tiesų tokie vaizdai netinka mūsų e, Europos, šiandienį Europos Sąjungai. Tai, kas vyko Aleksandrijoje, Irake, yra baisus, baisi apraiška to, kas vyksta daugelie valstybių. Taigi Europos Sąjunga per tą kultūrinį dialogą taip pat e, bandydama įgyvendinti laisvės, turi pasirūpinti, kad e, visose sutartyse, visose valstybėse naryse ir trečiosiose šalyse, su kuriomis e, prekiaujame ir taip pat ataskaitoje, pavyzdžiui, apie Turkiją arba bet kurią kitą valstybę, būtų kalbama apie religijos laisvę. Tos laisvės turi būti abipusės. Taip pat tiesa, kad jeigu islamo musulmonai yra dauguma, turime užtikrinti pusiausvyrą. Dabar dėja tai, kas vyksta, su tuo negalima taikstytis. Taigi, ponė Aštin, mano klausimas būtų štai koks. Prašau jūsų, jūsų tarnybų pasirūpinti, kad kiekvienoje valstybėje per visus turimus kontaktus religijos lais, praktikavimo laisvė taptų bendro mūsų sutarimo su tų valstybių valdžios institucijomis objektu. Ir tikrai tuomet susilauksite visų mūsų paramos. Dėkoju, ponė Tiokarus. Ponas Tiokarus. Ačiū, ponė pirmininkė. Krikščionių persekiojimai, žudimai artimuosiuose rytuose yra teroristų fanatikų išpoliai. Tai, kas įvyko prieš, Graikijos, prieš Kipro graikus, tai yra tos valstybės, kuri okup, yra okupavusi ES šalį armijos išpoliai. Taigi labai svarbu, kad Kipro ambasadorius ES teigia, kad būtent dėl Turkijos okupacijos įvyko tie įvykiai, nes Kipro krikščionys dabar privalo gauti leidimą e, praktikuoti savo religiją. Tai tikrai nėra toleruotina. Taigi, kaip galima toleruoti, kai taip elgesi valstybė, kuri nori stoti Europos Sąjungą, kai yra akivaizdžiai pažydinėjimo žmogaus teisės? Paristo, teraz má slovo pan Mikulášik. Ačiū toliau, panas Mikolašikas. Ačiū pirmininkė. Pone Ešton, kreipiuosi į Jūs, kai kalbame šiuo klausimu jog, ir sakome, kad yra nepriimtina, kad krikščionis vidurio rytuose būtų šitaip užsipalome Iranas, Irakas, Nigerija, Pakistanas. Tai yra nuo amžiamžių e, krikščionių gyvenamos vietos, jie nori ir toliau gyventi tuose šalise. Ir labai blogai yra tai, kad e, islamo e, šventikai ir kiti remia antikrikščioniškas nuotaikas. Žmonės e, bijosi puošti savo namus per šventes. Bagdade 52 žmonės buvo nužudyti. Mums, e, mes esame susitikę su Irako vyskupais Europos parlamente, kurie sakė, kad jiems reikia tarptautinės bendruomenės paramos kad e, religija nebūtų mirties priežastimi. Kalbame apie Turkiją, kad ji e, bando integruotis į ES ir tuo pat metu e, neleidžia steigtis krikščionių bendruomenėms. Mes siekiame, kad būtų saugomas musulmonos teisės, o jie tuo pačiu neatsako kalbame apie žmogaus teisės, apie gyvūnų teisės ir taip toliau. Ar neturėtume įkurti e, specialios grupės krikščionių apsaugai visame pasaulyje? Ačiū. Toliau ponas Šestnai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Labai neramu matyti vis didėjančių antpolių skaičių prieš krikščionis ir jų bendruomenės. Tie, kas yra atsakingi, yra daugiausia fanatiški eks, islamo ekstremistai. Tai reikia sustabdyti. Europos Sąjunga, jos institucijos, institucijos iškaitant šį parlamentą, ponia pirmininkė, turi didinti spaudimą vyriausybėms tose šalise, kur tokie incidentai vyksta, ypač tose šalise, kur valstybė vykdo silpną politiką arba nusisuka nuo tokių incidentų. Čia mes vertiname ir gerbėme, saugome kiekvieną gyvybę, baudžiame visus, kas kelia pavojų žmogaus gyvybei, o nuobauda yra dar didesnė, jeigu užsipuolamos mažumos ir yra antpoliai motivuoti neapykantą. Pone pirmininkė, turime reikalauti, ir padėti toms šalims, kad jos panašiai saugotų žmogaus gyvybę ir baustų e, tokių nusikaltimų vykdytojus. Žinome, kad jeigu nieko nebus daroma, tai potencialas yra baisus. Visos pasaulio, civilizuoto pasaulio e, pastangos turi būti dedamos, kad tokios tendencijos išnyktų. Ačiū, pona Šasnai, toliau pona Asaja. Puhemies, arvoisa komisari, mitenkään väheksymättä muiden uskontojen. Pone komisarė. Statistiniai duomenys aiškiai rodo, kad 70 procentų tų, kurie susiduria su grėsme arba yra nužudomi dėl religinių įsitikinimų, yra krikščionys. Ir daug krikščionių pasaulyje kenčia nuo smurto. Pastaruoju metu po įvykių artimuosiuose rytuose Irake, Sirijoje, Egipte dešimčiai žmonių buvo nužudyta, įskaitant ir vaikus. Azijoje, kurios ekonominis augimas yra toks didelis, žmogaus teisės yra pažeidinėjimos labai smarkiai - Kinijoje, Indijoje, Vietname, kitose šalyse. Religijos laisvė egzistuoja tik popieriuje. Europa valstybės narės ignoruoja tuos dalykus dėl komercinių ryšių su tomis valstybėmis. Tačiau ES galėtų nuveikti tiek daug, kad pagerėtų krikščionių padėtis visame pasaulyje. Jeigu numatytų nuostatas dėl religinės laisvės visose sutartyse, kurios pasirašomos tomis šalimis. Taigi prašau jūsų, komisarė, ateityje tą padaryti, įtraukti straipsnį dėl religinės laisvės, siekiant ją įtvirtinti. ES požiūris yra susijęs su tuo, kad mes atsisakome savo vertybių, e, kai vyko diskusijos apie kryžių ir taip pat tas kalendorius, kuris buvo išleistas, kur krikščionių šventės nebuvo paminėtos. Na, tikrai tai nėra teisingas atsakas į egzistuojančias problemas. Tai tą turime pripažinti ir gerbti kitų žmonių ir savo žmonių tikėjimą. Ačiū. Uh, Ungurena. Ungurena. Ačiū, ponė pirmininkė. E, krikščionių persekiojimas artimuosiuose rytuose, Afrikoje yra realus faktas. Tai yra koordinuoti išpoliai, tai yra masiniai persekiojimai. Krikščionys yra įbauginti, yra išvaromi, žudomi su aiškiu tikslu. Tai yra religinis valymas. Ir tai vyksta tuo metu, kai mes Europoje lenkėmės atgal ir bandome patenkinti musulmonų reikalavimus. Europoje daug mečečių, o artimuosiuose rytuose krikščioniai yra varomi iš savo namų. Bet kalba neina vien tik tai apie skaičius, kalba eina apie laisvę ir tapatybę. Netgi tie tarp mūsų, kurie neišpažįsta jokio tikėjimo, vis tiek turi suvokti, kad, religij, kad krikščionybė nėra kokia tai sekta. Mes turime teisę tikėti ar ne, bet mes negalime leisti piknaudžiauti mūsų laisvėmis. Toks požiūris reiškia, kad religinė laisvė turi tapti iš anksnė sąlyga vykdant santykius su suvereniomis valstybėmis. Toks požiūris turi būti aiškiai įrašytas į įstatymus ir turi tapti vyriausiosios įgaliotinės mandato dalimi. Dėkoju. No, Dėkojame Ungurianų ponui Kelam žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šioje situacijoje pasmerkimas yra nepakankamas, kadangi pastaruoju metu artimųjų rytų valstybėse tokie išpoliai prieš religinės bendruomenės padažnėjo. Labai sunku rasti valstybę, kurioje krikščioniai galėtų taikingai gyventi tarp kitų religijų. Krikščionybei iškilo pavojus būti išnaikintai. Aš nenoriu kalbėti apie naujasias religinės bendruomenės, tačiau krikščionys tam tikrose valstybėse tampa religinėmis mažumomis ir yra išvaromi iš savo gimtųjų vietų arba tampa pabėgėliais savo valstybėse, pavyzdžiui, Irake. Todėl reikėtų sukurti atskirą ES religijos laisvės užtikrinimo strategiją, kad būtų galima ginti pasaulyje religinės bendruomonės. Kolega Orecha kalbėjo apie galimą aukų sąrašą, kuris turėtų patekti į išorės veiksmų tarnybos rankas ir kuri galėtų uh, užmėgsti kontaktus su šiomis aukomis. Ankaroje ar Aleksandrijoje, ko gero, būtų lengviau uh, pastatyti krikščionišką bažnyčią negu mečetę ES. Ponas Busutil, ačiū pirmininkė. Išpoliai prieš krikščionis turi būti pasmerkti ir mūsų pareiga yra reaguoti. Noriu paklausti, jeigu mes neginsime nu, Europoje krikščionybės krikš... lopšyje visų krikščionių, kasgi juos apgins. Tačiau turime būti atsargus, kad musulmonų bendruomenės nebūtų radikalizuotos ir nebūtų manipuliuojamos ekstremistų. Taip pat turime būti atsargus ir nelaikyti visų musulmonų teroristai, nes vos tik saujelė yra už smurtą ir ekstremizmą. Tuo pat metu turime E, siekti, kad ir musulmonai pasvergtų ekstremizmą ir e, atsiribotų nuo ekstremistų, taip nesutrždami e, musulmonų religijos vardo. Taip pat turime skatinti šalių vyriausybės, kur persikėmė krikščionis, kad būtų užtikrinama tinkama jų apsauga. Nepaisant tų įvykių, kurių liudininkais esame. Neturėtume pamesti proto, kaip Mahatma Gandis sakydavo, akis už akį ir dantis už dantį mus visus padarys aklais ir bedančiais. Ačiū. Ačiū, ponia Busutil. Toliau ponas Kasinį. Ačiū, pirmininkė. Kolegos kalbėjo prieš mane, pasakė praktiškai viską, jie paminėjo veiksmus ir pateikė konkrečių prašymų. Kadangi aš esu paskutinis šiame sąraše, norėčiau papildyti ir pasakyti tai, kas nebuvo sakyta. Aš norėčiau paminėti Joną Paulių II, didį europietį, kuris labai veiksmingai prisidėjo prie Breino sienos griuvimo. Ir jo e, žodžiai yra, kad e, dvasingumas yra, ir vertybės yra visoko pagrindas. Taip pat Giorgio Lapierė, buvęs Florencijos meras, rėmęs daugelį konvencijų dėl religijos laisvės ir panašiai, jis sakė, kad kiekviena politinė koncepcija pagrista žmogaus konce e, savoka. Krikščioniškai Europai žmogus yra kalbanti būtybė, būtybė, kuri gali kalbėti ir e, palaikyti dialogą su Dievu. Žmogui tas dialogas tai nėra e, religija, bet ir pats žmogiškumo pripažinimas. Pone vyriausiai galiokinė, šias mintis jums perdodu kaip mūsų e, indėlį į, į, į, į įsipareigojimus iš ES pusės, kad mes esame už žmogaus teisų apsaugą visame pasaulyje. Toliau spontaniškai pasisakantieji, kolegos, turiu nedėlę problemą, turiu 25 prašymus ir turime tik tai 5 minutės. Tai žinoma, ne visi e, gaus žodį, aš pasistengsiu padaryti laiką tolygiai ir teisingai. Deja, ne visi e, gaus galimybę pasisakyti. Pirmiausia, ponas Alam. Grazie. Io mi limiterò a richiedere all'alto. Ačiū. Norėčiau tik tai išsakyti prašymą, Lady Ashton, norėčiau paprašyti jūsų į darbo tvarkę, kalbant apie santykius su Egiptu, įtraukti konkretų reikalavimą, reikalauti Egiptos, Egipto valdžios, kad iš oficialių dokumentų ir tapatybės kortelių, pasų ar bet kokių kitų dokumentų, kurie reikalingi darbui Egipte, išbraukti tikėjimo afiliaciją. Nes prieš krikščionius yra vykdoma didžiulė diskriminacija, kai tik tai jie parodo savo dokumentą, nes jeigu pase yra spaudas krikščionis, tuomet tai yra jau nuosprendis. Taigi, tame kontek tokiame kontekste diskriminacija yra institucionalizuojama. Ir turime išsakyti tokį reikalavimą, tokiu būdu krikščionių gyvenimas tikrai palengvėtų, nes jiems tuomet nereiktų kovoti su tokia diskriminacija. Pone Papatapulo. Pone pirmininkė, trečias ir devintasis Europos žmogaus teisų konvencijos straipsniuose yra kalbama apie draudimą nežmogiškai diskriminuojančiai elgtis, e, drausti praktikuoti savo religiją. Ta pakartojo ir Europos žmogaus teisų teismas savo sprendime konkrečioje byloje, kai Kipras bilinėjusi su Turkija 2001 metais. Lady Ashton Deja, per pastarosius 36 metus Turkija, šalis kandidatė stojimui į ES, naikina religinius paminklus Kipre. Dešimt bažnyčių krikščioniškų buvo paversta mečetėmis. Ir e, trijų karalių iškilmėse buvo irgi vykdomi išpolė prieš krikščionis. Taigi turime pasmerkti tokius nusikaltimus ES teritorijoje. ES negali likti pasyvi. Krikščionys Kipre yra pavojuje. Pone Tain, gerbiame komisijos vicepirmininkė, šiandien kalbame apie sprendimo projektą dėl religijos teisės užtikrinimo. Parlamentas pasisako pasaulyje už pagrindinės teisės ir religijų laisvę. Liberalai mus skiria, skiriasi nuo konservatorių tuo, kadangi mes vadovaujamės bendromis laisvėmis, o neteikime primanybę tik tai krikščionimis. Mes teikime didelį dėmesį visoms bendroms vertybėms ir mes norime, kad būtų apgintos bet kurios religinės bendruomenės teisės. Ir svarbu tai padaryti. Europoje taip pat yra problemų. Aš esu berlinietė, tačiau Berlyne yra pasitaikę per pusmetį šeši išpoliai prieš musulmonus prieš mečetes. Tačiau mes turime stengtis ir savo valstybėse gintis nuo tokio išpolių lygiai taip pat, kaip ir užtikrinti, kad jų nebūtų ir kitose valstybėse. E, prie mečečių buvo sustiprinta apsauga ir aš manau, kad panašos nuostatos reikėtų laikytis ir kitose valstybėse. Todėl mums politikams labai svarbu imtis atsakomybės už tas vyraujančias nuotaikas religinių bendruomenių atžvilgių. Nur eine Minute, nicht eineinhalb. Vielen Dank. Mr. Tanok, please. Panas Tanokas, ačiū, ponė pirmingė, kai mane išrinko prieš 11 metų Europos parlamentaru, man buvo šiek tiek keista EPP frakcijoje, kai aš kėliau dažnai klausimą apie krikščionių persekiojimus, mane laikė ekscentriku ir panašu, kad situacija dar pablogėjo. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad šiandieną, nepaisant agresyvių antikleriškų jėgų šiame parlamente, pripažįstama egzistencinė grėsmė krikščionių bendruomenėms Irake, Sirijoje ir Egipte. Praeitą šeštadienį Downing prie Downing gatvės dešimtojo namo aš stovėjau ir bandžiau parodyti, kad Egiptas ne, nesugeba apginti savo piliečių. Taigi aš kreipiuosi jūs, ponia Aštan, kaip vyriausiai įgaliotinę, kad ES irgi tą patį padarytų. Dėkoju. Ačiū, ponas Salavrakos. Ačiū. Nesiniai skaičiau straipsnį kuriame buvo kalbama apie įvairių žmonių monologą. Tai yra mūsų visuomenės problema. Kalbame visi monologais. Yra daug idėjų, tačiau neišgirstame kitų. Taigi šiame kontekste aš ir išvelgiu šią fanatizmo problemą, islamiško fanatizmo problemą, kuri pasireiškė pastaruoju metu įvairiose vietose, įskaitant, aišku, ir Egiptą. Uh, Aš norėčiau pasakyti, kad 20-ojo amžiaus pradžioje, lygi dabar, krikščionys 22 procentus gyventojų sudarė, dabar jų liko tik 10 procentų e, artimuosiuose rytuose. Taigi reikia stebėti šiuos fanatizmo reiškinius, nes Egipte, Libijoje, kitose valstybėse krikščionys susiduria su spaudimu. Taigi, ponė Ašten, aš norėčiau, kad jūs imtumėtės iniciatyvos ir kad būtų sureguliuota situacija, kad būtų kovojama prieš religinį fanatizmą. Fanatizmą musulmonų ir krikščionių atžvilgių. Obermeier. Danke, Herr Präsident. Dėkuoju, pirmininkai. Koptų vyskupas Damien pasmerkė ekstremistų išpolius. Open Doors pagalbos organizacija įvardina 50 valstybių pasaulyje, kuriuose yra persekiojami krikščionys. Todėl mes neturime stebėtis, kadangi žuvis pradeda dvokti nuo galvos ir mes, jeigu patys paneigdami savo vertybės išleidžiame kalendorių 30 tūkstančių 300 e, tūkstančių, 300 tūkstančių tiražų ir nepaminime savo religinių švenčių, tai yra tiesiog savęs paneigimas ir tiesiog yra veiksmai prieš pačių save. Taigi negalime reikalauti tolerancijos ten, kai tolerancijos neužtikriname patys. Pane Zaborska. Pani baronka Ešton. Ačiū pirmininkė. Pone Ešton, Europos Sąjunga negali tylėti ir reaguoti tik po to, kai krikščionys nužudomi ar išvary, išvaromi iš savo namų. Manau, kad krikščionių apsauga yra pernelyg silpna. Tokia ideologija iš tikrųjų prieštarauja religijos laisvėjai, krikščionys turi būti geriau saugomi. Kai kuri mūsų kolegų susidūrė su problemomis, norėdami susitikti su religijos atstovais. Mes čia buvome susitikę su e, vyskupu, kuris po to buvo nužudytas. Atrodo, kad ir popiežiui po, po buvo daromas spaudimas už uh, žmogaus teisų gynimą. Malonu, kad Vienoje įkurta observatorija, įkurta observatorija stebėti religijos laisvę ir linkiu šiai observatorijai sėkmės. Kaip, e, ponia pirminkė, kaip e, mažumos atstovas iš Rumunijos, aš žinau, ką reiškia Čiaušesku era, kai patyrėme religinį persekėjimą. Esu tikras, kad jūs prisiminsite, kad ne, ministras pirmininkas Orbanas sakė, kad vienas prioritėtų būtų kovoti prieš e, e, persek, religinį persekėjimą. Na, Stambule matėme, kaip keli milijonai armėnų ir graikų krikščionių yra žuvę 20-ame amžiuje. Liūdna, bet šiandien mes matome, kaip ir toliau krikščionis persekaimi. Pone Hautala, man atrodo, kad e, žmogaus teisų ir teisės reikalų komitetui turėtų įtraukti šiuos svarbius klausimus į savo darbo atvarkę. Taip pat noriu, kad e, per užsienio reikalų ministrų susitikimą pone Ešton įtrauktų šį klausimą taip pat į darbo atvarkę. Tai turėtų būti užsienio reikalų e, vienas iš užsienio veiksmų prioritetų. Ačiū. Sako pirmininkas, dabar prašome ponę Ešton e, užbaigti šią diskusiją. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Norėčiau paminėti keletą iš e, paminėtų čia idėjų. Visų pirma, noriu padėkoti parlamento nariams ir pripažinti, kad iš tikrųjų jūsų emocijos ir reikalavimai ir parama iš tikrųjų labai stiprus. Kaip sakiau, man labai malonu dalyvauti šioje diskusijoje iš dalies dėl to, kad tai vyksta prieš užsienio reikalų tarybos posėdį sausio pabaigoje. Na, o jūsų išsakytas susirūpinimas tiesiog atliepia tuos susirūpi, tą susirūpinimą, kurį aš esu girdėjusi iš įvairių kitų šaltinių, kai kurių valstybių narių, kai kurių užsienio reikalų ministrų. Noriu aiškiai pasakyti, kad iš tiesų kalbėjau apie krikščionybę. Aš iš pradžių įriešiau priežastis, dėl ko aš vykau į Betlėjų ir nors aš buvau vidurio rytuose, kur yra daugelio religijų centras prieš stačiatikių kalėdas. Ir žinau, kad ponas Mauro jau nebesėdi salėje, kad išgirtų, išgirstų mano atsakymą. A, tai gaila. Norėčiau paminėti keletą dalykų, ypač tai, kad ne vienas iš jūsų kėlė klausimą, kaip panaudoti turimas priemonės siekiant užtikrinti, kad šias problemas būtų galima išspręsti. Noriu priminti Jums, kad per bendradavimo ir e, prekybos sutartis, kurias yra sudarėme, sudaro, sudarė nuo 95 metų, jos įtraukė žmogaus teisų sąlygas ir tai yra susitarimai su 194 šalimis. Principas yra pademonstruoti bendrą įsipareigojimą žmogaus teisų tikslams, bet tai yra taip pat ir teisinis pagrindas sankcijoms, jeigu žmogaus teisės smarkiai pažeidžiamos. Jūs turbūt atmenate, kad anksčiau savo darbe aš esu kėlusi klausimą dėl GSP plus ir Šrilankos ir esu reikalavusi nutraukti paramą dėl žmogaus teisų pažeidimų. Labai svarbu, kaip jūs sakėte, ir toliau žiūrėti, kaip sudarome sutartis ir kaip mes naudojame savo turimas priemonės. Reikia tuos svertus, kurias turime panaudoti. Vienas iš įdomių dalykų bus tai, kaip komisija ateityje vertins GSP reglamentą ir kokie to reglamento aspektai susiję su žmogaus teisų e, aktais ir konvencijomis galėtų būti pagerinti. Noriu pakalbėti dar apie vieną dalyką, tai yra priemonės, kaip, kurias naudojame remti iš demokratiją ir žmogaus teisės. Žinote, kad mes turime projektų visame pasaulyje, kovojant su ksenofobija, rasizmu ar diskriminacija. Mes e, finansavome antidiskriminavimo nevyriausybinės organizacijas 60 šalyjų, šalių. Ir taip norime pademonstruoti, kad kai e, žmogaus teisės pažeidžiamos, norime panaudoti turimas priemonės per tų organizacijų, kurios aktyviai veikia šiuose srityse rėmimą. Taip pat norėjau paminėti dar vieną sritį, tai yra mūsų delegacijų pasaulyje vaidmenį, taip pat ir stebint situaciją. Jau sakiau, kad mano nuomonė labai svarbu stebėti situacijoje visame pasaulyje. Man ypač padarė įspūdį tai, kiek čia kalbėjusių kalbėjo apie tai, kas pastaruoju metu yra pripažįstama. Tačiau vis tiek kėlė nerima daugeliu parlamento narių. Būtent tai, kaip įvairių religijų atstovai nuolat reguliariai yra diskriminuojami. Turime to nepamiršti, netomet, kai pasireiškia smurtas. Aišku, kai pasireiškia smurtas, turime veikti, bet prieš tai taip pat. Manau, kad vis, mūsų delegacijos turi būti tuo šaltiniu, kuris pastebėtų pažintų ir praneštų mums apie tai, kai pamato tokį diskriminavimą, kuris iškyla į paviršių. Manau, kad, kaip jau sakiau, yra svarbu kelti žmogaus teisų darbo klausimą. Ir mūsų ataskaitoje yra kalbama taip pat apie religinių mažumų klausimus E, visame pasaulyje. Šiandien daug kalbėjome apie krikščionybę, tačiau daugelis jūsų minėjo taip pat, kad mes turime gerbti ir toleruoti kitas religijas. Todėl bus svarbu suvokti, kas iš tikrųjų vyksta per savo stebėsenos pastangas, per delegacijas visame pasaulyje. Manau, kad tuomet mes geriau žinosime, kaip panaudoti turimas priemonės, bent jau iš komisijos pusės, bet taip pat turime turėti politinės valios, ne tik iš mano pusės, bet ir jūs kaip parlamentarai turite garsų balsą kartu su valstybinės narėmis ir atitinkamais jų ministrais. Iš pradžių sakiau, kad esu atsidavusi tam, kad užtikrintume tai, jog panaudotume tai, ką turime, kad stebėtume situaciją ir panaudotume politinės ir ekonominės priemonės. E, ir ateityje. Dėkoju už visus pasisakymus. Jeigu ir neatsakiau į kai kurios klausimus, tai ne dėl va, geros valios trūkumo. Aš juos e, atidžiai apsvarstysiu ir tikrai apie tai kalbėsime per užsienio reikalų ministrų susitikimą sausio pabaigoje. Ačiū, ponė Ašton. Dėkoju. Gavome septynis pasiūlymus dėl rezoliucijos.